η κυρία Πρόεδρος. Α, είναι πάτε κομμ... Βαλά. Comment... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρία... Gerbiami kolegos, pradėkime posėdį, tęskime darbą, vakarinio, vakrykščio posėdžio protokolą išplatinti. Ir turėtumėte pastabų dėl jų, atrodo, kad ne. Kągi, tuomet laikykime tuos protokolus patvirtintais ir dabar pagal darbo atverkę bus svarstami rezoliucijų projektai dėl Irano, jų iš viso yra šeši ir bus aptariamas ponios Roksanas Saberi atvejs. Pradėsime diskusijas ir pirmiausia suteiksime žodį šių rezoliucijų autoriams. Ponas Kelleris, dvi minutės, prašau.